Noriu informuoti parlamentą, kad e, ketvirtadienį pasirašysiu su tarybos e, pirmininku šešis teisės aktus, kurie buvo patvirtinti pagal bendrą procedūrą. Naudosime naują elektroninę sistemą e, tam reglamentų pasirašymui dėl dujų tiekimo. Jis, jį bus pristatyta kitos sesijos pradžioje.